kompetentingi komitetai pateikė atitinkamų tam tikrų korekcijų tekstams, kuriuos patvirtino parlamentas. Pagal 231 taisyklės ketvirtą dalį e, šie patikslinimai bus laikomi patvirtintais, nebent e, praėjus iki 24 valandų e, nuo šio paskelbimo, paskelbimo e, frakcija ar atitinkamas narių skaičius reikalingas pateiks e, prašymą balsuoti. Dėl to, jeigu ne, korekcijos